nuomonę, savo iniciatyvą ir po to su šešėliniais galbūt pranešėjai šiek tiek e, pasikalbėsime. Taigi, ką tik dabar suteikiu tau žodį. Ačiū, pirmininkė. Prieš pradedant e, kalbėti apie Muitų sąjungą, noriu pasakyti vieną dalyką. 11 e, opozicijos politikų šiuo metu yra įkalinti ir 12 parlamento narių buvo E, taip pat buvo e, nuteisti kalėjimo bausmiai, e, buvo nuspręsta išaldyti dėrybas su Turkija kuriam laikui, būtent dėl tokių įvykių, dėl to, kas, ką Turkija daro su savo akademikais, politikais, žurnalistais. Mes žinome, kad politinis dialogas su Turkija yra labai įtemptas dėl šios situacijos. Vis tiek mes toliau keliame tuos klausimus savo dialoge su Ankara. Dėl to Europos komisija prašys e, e, tarybos gauti oficialų mandatą pradėti dėrybas dėl e, Muitų sąjungos modernizavimo, kad būtų toliau gerinami santykiai su Turkija. Ši sąjunga bus, duos naudos abiems pusėms, nes Turkija yra šeštoji priekybos partnerė ES, o ES yra pirmoji priekybos partnerė Turkijai. Reikia šią sąjungą ir jos jai e, taikoma pagrindą išplėsti. Apie tai buvo kalbama parlamente ne kartą per starosius porą metų. Nors yra įvairių politinių nesutarimų, nuomonių, pozicijų dėl Turkijos integracijos į ES, manau, kad mes vis dėlto visi sutinkame, kad reikia kažkokio, kažkokio bendradarbiavimo su Turkija. Europos parlamente Inta nori padaryti įtaką tam mandatui, kad prieš pradedant darybas mes turėtumėme, pateiktumėme savo poziciją Turkijos klausimu. Mes turime e, pranešimą savo iniciatyvą ir yra pabrėžiama, kad nebūtų protinga tą pranešimą prastuminėti greitai e, Europos parlamente, nes labai jautrus klausimas. Ir aš manau, kad labai svarbus dalykas čia yra e, tvarkaraštis, laikas E, turint omenyje situaciją Turkijoje. Ir aš miniu tris dalykus šiame e, dokumente. Tai yra, pavyzdžiui, tai, kad e, Turkija, stiprinant muitų sąjungą, labiau stiprins mūsų e, politinius santykius su Turkija ir ją labiau disciplinuos. Taip pat tai stiprins ir Turkijos visuomenę. E, ir e, įves tam, tikras, tam tikrų taisyklių mūsų prekybos santykiuose įvedimas e, padarys e, investicijų aplinką Turkijoje ir verslo aplinką Turkijoje labiau skaidresnė, patikimesnė. Taip pat reikia pripažinti, kad tokia dėrybos su Turkija gali užtrukti keletą metų ir būtų labai svarbu nors kalbame apie priekybos santykius, vis dėlto įtraukti ir politinius standartus, uh, E, dėl pagrindinių teisių, taip kaip mes tą darėme pastaraisiais metais, e, kalbėdami apie ir dėrėdamasi dėl kitų e, atitinkamų susitarimų, prekybinių susitarimų su trečiosiomis šalimis. Tokia yra mano pozicija ir taip pat šešėlinių pranešėjų pozicija. Ačiū, kad įpiri. Dabar pereiname prie šešėlinių pranešėjų. Dabar Renata Zoma. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, E, Muitų sąjungos modernizacija yra labai būtina ir žinome, kad dabartinės taisyklės yra pasenusios, jas reikia praplėsti ir, ir e, stiprinant santykius su Turkija ir tokiu būdu ją susijęjant labiau su Europos Sąjunga. Su, su Europos Sąjunga. Ir e, tokiuose sritise kaip, e, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų e, ar e, žemės ūkio produkcijos sritis, mums dar labai daug ką reikia padaryti. Taip pat nereikėtų užmiršti kitų labai svarbių dalykų. Noriu priminti, kad komisija savo paskutinioje ataskaitoje konstatuoja, kad praėjusiais metais nebuvo padaryta jokios pažangos Mūtų sąjungos stiprinimo srityje. Ir, E, laisvos priekybos e, zonos įvedimas, taip pat e, muitų kontingentų nustatymo taisyklės netitinka visos mūsų teisino reikalavimų ir kai kurie aspektai net ir pažeidžia mūsų teisės aktus. Muitų sąjunga turi būti suderinta ir jos taisyklės turėtų būti suderintos ir Europos, Europos Sąjungos muitų kodeksu. Ir galbūt reikėtų šiame komitete teikti atitinkamus pakeitimus. E, galbūt pirmininkas e, padės mums nuspręsti, ar juos galima teikti ar ne, ar jie teikti ar ne. Tačiau mes žinome, kad e, Turkijai dar labai daug ką reikia nuveikti. Jis stipriai atsilieka, kalbant apie Muitų sąjungos skūrimą. Ir aš manau, kad šio komiteto kompetencijos srityje yra klausimas susijęs su to, kad Turkija privalo ir e, pilnai įgyvendinti visų valstybių narių atitinkamus protokolus. Kaip Katipiris sakė, mums e, e, tas Muitų sąjungos modernizavimas yra mums papildomas svertas daryti įtaką Turkijai. Mūsų pastarojoje lapkričio mėnesio rezoliucijoje mes konstatavome, kad to darbų, tai yra mūtų sąjungos stiprinimo darbo išaldimas turėtų labai neigiamų padarinių mūsų santykiams Turkija ir Turkijos gyvenimui apskritai. Reikėtų to neužmiršti. Dėkoju. Ačiū kolegė. Iš tikrųjų dabar galbūt pasirūpinkite, kad jūsų pakeitimai ir pasiūlymai būtų pateikti ir kad jie atitiktų mūsų kompetencijos rytę. Ir kad mes iš esmės gautume jūsų pastabas, kad e, galėtume bendradarbiauti toliau. Džefri, prašau. Džefri von Orden. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, aš vis laiką pritariu tam, kad būtų pragmatiniai santykiai plėtojami su Turkija. Ir aš manau, kad visą laiką mes turime kelti klausimą, ar mes turime gaudyti kažkokius idealus, ar turime skatinti Turkiją laikytis kažkokio mūsų pasirinkto kurso, ar tiesiog pritarti tam, kas vyksta dabar Turkijoje. Iš esmės pasiūlymai yra tinkami, iš esmės jautrus. Uh, sprendimas yra siūlomas, bet yra kai kurie dalykai, kuriuos norėčiau pabrėžti, pavyzdžiui, pirmame punkte. Nors galbūt tai, tai galėtų būti toks tikslas iškeltas, kad Turkija galėtų būti susijęta ekonomiškai su ES, tačiau aš manau, kad vis dėlto mes suprantame, kad tie motyvai turėtų būti labiau apibriešti. Aš norėčiau vis dėlto, kad ta frazė bent jau būtų išryškinta arba geriau apibriešta. Pirmoje punkte jūs kalbate apie teigiamą reformų darbo atvarkę. Aš manau, kad iš esmės mes turime pasvarsyti šio klausimo. Dabar mes turime atsižvelgti į tai, kad šioje šalyje dabar teisų viršanybė praktiškai neegzistuoja, kad yra siubinga situacija kitose srityse. Aš manau, kad mes kintame kontekste turėtume pabrėžti šios dalykus. Dabar penktame punkte. Aš nežinau, ar galima daryti tokią išvadą, kurią jūs patarėte, būtent kalbant apie muitų sąjungą. Galbūt Turkija jinai naudinga, būtent šitą muitų sąjungą su Europos sąjunga. Aš nežinau, bet ar ji prisideda prie konkurencingumo didinimo, tai yra kitas klausimas. Tačiau jūs įtraukite šitą konkurencingumo klausimą irgi į patį tekstą. Ir taip pat e, jūs pareižite, kad ES modelis yra pavyzdys Turkijai. Tačiau ES modelis ir Eurozonos modelis, e, kalbant apie augimą, tikrai nelabai yra tinkamiausias. Aš manau, kad e, penktas punktas turėtų būti šiek tiek tiksliau suformuoluotas. Uh, Taigi, e, tokios mano pastabos, bet e, iš esmės mes galime pritarti pačiam tekstui, nors galima kai ką taisyti. Ačiū. Kitas šelnis pranešėjimas. Šelnis pranešėjas yra panas Ačiū Gergo. Labas rytas. Ką aš čia matau? Tai yra bandymas išlaikyti Turkiją ES satelitinėje erdvėje. Tai bent jau tokia pozicija čia bandoma priešti. Tačiau aš manau, kad mes vis dėlto per daug kapstamės praeityje, procedūrose, kurias mes turėjome praeityje. O dabar tos procedūros neveikia ir neveiks ateityje. Mes turime radikaliai pakeisti savo poziciją Turkijos atžvilgiu. ir kadangi, kadangi Turkija neleidžia laivams iš Kipro ir lėktuvams patekti į savo uostus, tai iš esmės e, nėra Mūtų sąjungos su Kipro Respublika. Tai mes turime pritarti tam, kad mes turėtume šiuos du klausimus iškelti visų valstybių narių atžvilgių. siekdami atnaujinti dabartinę muitų sąjungą. Iš tikrųjų, aš nenorėčiau dabar gilintis šį klausimą, tačiau aš manau, kad ekonominiai klausimai visada yra susiję su demokratija. Ir mes negalime pamiršti, kas dabar vyksta Turkijoje. Ir mums dabar tikrai neverta siūsti jokių teigiamų signalų e, šiai šaliai. Ačiū, aš nematau, e, kad kokie nors kiti šešėlinė panašiai norėtų pasakyti, tai mes suteiksime žodį kitiems e, parlamento nariams dabar. Ponas Ditizin. Užsienio reikalų komiteto požiūriu svarbu apžvelgti visą kontekstą ir visą vaizdą ypač kalbant apie Turkiją, apie valstybę kandidatę. Ir kalbant apie tai, kad Turkija dėl to yra NATO narė, kad turi tam tikrų įsipareigojimų, kad mes turime tam tikrų įsipareigojimų jos atžvilgių. Aš manau, kad iš esmės jūsų rekomendacijoje mes turėtume šeštame punkte bent jau e, konkretesni būti, kalbėtume apie demokratiją, apie žmogaus teisų apsaugą, nes mes e, plečiame savo santykius su Turkija. Tačiau matome, kad Turkija vis dėlto geros valdysenos arba žmogus teisų apsaugos rytyje Turkija einama skirtinga, tai yra priešinga kryptimi, negu mes pagėdautume. Todėl mes, mes, mes turime signalą siūsti į Turkiją kaip į valstybę kandidatę ir leisti suprasti Turkijai, kad, kad mes atkreipiame dėmesį, kas vyksta šalyje. Ir manau, kad tai yra mūsų komiteto perspektyva, tai mūsų požiūris. Žinoma, bendra prekyba yra svarbu, tačiau reikia atkreipdėmės ir kitus aspektus. Ačiū. E, Panas Ali. Ali frakcijos vardu. Ačiū. Pane pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Pirį už nuomonės projektą, kuriame pabrėžiama Mūtų sąjungos reikšmė ir pabrėžiame, kad šitą muitų sąjungą yra bendras ES ir Turkijos interesas. Taip pat pabrėžta, kad mes, kaip Turkijos partneriai, pritarėme tam, kad būtų plėtojama plėtojamas bendradarbiavimas tarp Turkijos ir ES. Tačiau mes matome, kad yra svarbių e, ir didelių problemų susijusių su migracija, su, su demokratijos ir žmogaus teisų klausimais. Taigi, Turkija yra strateginis ES partneris, o ES tai yra vienas didžiausių prekybos partnerių. Todėl Mūtų sąjunga yra reikšminga abiems valstybėms ir valstybių sąjungoms. Todėl reikia pagerinti Mūtų sąjungos veikimą. Todėl turėtų būti atnaujinta Mūtų sąjunga. Ji turėtų padėti abišaliams santykiams tai turi būti atkreipęs dėmesys ir į tarptautinius prekybos susitarimus, kuriuose dalyvaujam ES, taip pat ir viešieji pirkimai, žemės, ūkis turėtų būti nuolat aptariami ES ir Turkijos atstovų, siekiant išplėsti muitų sąjungą ir šį bendradarbiavimą paversti vaisingesniu. Taigi ES ir Turkija turėtų žengti toliau, nepaisant atsinkamų problemų. Todėl ES ir Turkijos aukšto lygio dialogas turėtų būti skatinamas ir toliau. Next, Mr. Zoli. Ačiū, po to, toliau ponas Zoli. Dėkuoju. Žaliųjų, žaliųjų vardu mes pripažįstame, kad Turkija dėl daugelio priežasčių yra ES strateginė partnerė. Dėl to yra svarbu užtikrinti gerus ekonominius santykius su Turkija, tai strategiškai svarbu Europos Sąjungoje. Tuo pat metu priekybos intensyvumas ir, ir, ir kompleksiškumas sumažėjo per pasrusius metus. Ir dabartinė Muitų sąjunga įprastinėmis sąlygomis turėtų būti gerinama ar atnaujinama bet e, stojimo dėrybos yra išaldytos ir nenusimato artimo e, ateitie galimybės atnaujinti tas dėrybas. Kalbama apie pagrindinių teisų pažydimus šalyje, e, kelia nerima Kurgistano padėtis. Taigi visos tos problemos mums labai rūpi. Taigi Mes nemanome, kad tai yra tinkamas laikas dabar pradėti dėrybas dėl muitų sąjungos atnaujinimo, kai mes matome, kad Turkija juda tokiu keliu, kuris vis labiau mažina laisvės ir mažina teisinės valstybės principų įgyvendinimą. Dėkuoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Pone Sakurava. Noriu padėkoti poniai Piri. Ir tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad muitinių sąjungos stiprinimas, kuri veikėjo 21 metus, yra per ankstyvas dalykas. Turkija turi vykdyti savo įsigaliojimus ir reaguoti į regioninę situaciją. Savo komitete mes turime suvokti, kad ponas Erdoganas stengiasi sumažinti demokratijos lygį Turkijoje. Jisai naudojasi pabėgėlių problema kaip svertų savo interesams apgimti. Ir turime daug to pavyzdžių. Ir tai blogina padėti regione. Aš suprantu, jog mums reikia stiprinti muitų sąjungo bet tik tuomet, jeigu Turkija garantuos žmogaus teisų laikymusi. Nes dažnai mes matome tik kažkokius kosmetinius pagerinimus, kai pradedame dėrybas su trečiosiomis šalimis. Turi būti automatiškai taikomos žmogaus teisų nuostatos susitarimus ir sutartyse. Ir Turkija pažeidinėja tas nuostatas ir tai yra darius ir praeitįje. Kol kas Turkija ne, netitinka nepa, ir nėra pasiekusi ES standartų, kuriuos mes tengiamės nustatyti per Muitų sąjungą. Taip pat ir kirpo padėtis nėra aiški. Ačiū toliau. Širaka. Ačiū. Ponas Lamsarov atsiprašo, kad negali dalyvauti. Aš dėkoju Kati už nuomonės projektą, jis puikiai parengtas. Svarbu, kad mes pabrėžiame dviejų kelių požiūrį, kuriuo, kuriuo mes siekiame. Ir parlamentas teisingai pabrėžia žmogaus teisų ir statymo viršinybės principų laikymasi Turkijoje. Tai yra svarbu dėrybose. Šalia viso to Kitas aspektas yra muitų sąjungos atnaujinimas. Tai atitinka abipusius interesus ir ta muitų sąjunga šiuo metu yra pasenusi. Pati idėja muitų sąjungos yra, buvo tokia, kad tai bus žingsnis pakeliui į pilnavertę narystę. Bet dabar ateityje kol kas mes nematome tokių galimybių. Ir Bet tai nereiškia, kad nėra galimybių užtikrinti kad vertybių būtų laikomasi priekybos politikoje. Mes turime sustiprinti priekybą, kur yra grindžiama taisyklėmis ir vertybėmis. Turime to pasirūpinti. Taip pat yra labai svarbu, kokiu kriteriju mes siekiame atnaujindami muitų e, e, sąjungą ir žmogaus teisų bei, pagrindin... bei laisvių nuostatos ir būti vienos iš svarbiausių. Ir dėrybos dėl atnaujinimo Mūtų sąjungos tai bus ilgos, tai bus ilgas procesas, kur mes turime įtvirtinti, pareikalauti vertybėmis grindžiamos darbų tvarkės. Tai tiek, ačiū. Ir trys paskutiniai kalbėtojai - ponas Lopes, ponas Belda ir ponas Epididėjus. Pone Lopes, prašau. Ačiū pirmininkė. Trumpai Noriu pritarti nuomonės projektą, kurį parengė ponė Kiri. Būtent tokio požiūrį mes ir turime laikytis Turkijos atžvilgių, turime atsižvelgti, kokius signalus, kokius signalus esame pasiuntę pastaraisiais mėnesiais. Taip, Turkija stiprina savo sąsajas Europos Sąjungo, tai yra svarbu, bet turime ir politinę žinią paskleisti dėl žmogaus teisų, dėl teisinės valstybės principų laikymosi. Taip, mūsų lyderiai turėtų atnaujinti Muitų Sąjungą jau nuo 2010 metų apie tai kalbama, bet būtina laikyti žmogaus pagrindinių teisių. Dėkuoju, ponas Belde. Dėkuoju. Taip, akivaizdu, kad yra labai svarbu įvertinti santykius tarp ES ir Turkijos. Ne ta prasme, kad Turkija kažkada siekia narysnės, bet ta prasme, kad mes turime sustiprinti muitų sąjungą. Tačiau pastarėjai politiniai pokyčiai Turkijoje yra siaubingi. Aš reguliariai palaikau santykius su Turkijos žurnalistais. Ir aš manau, kad yra, man būtų labai sunku tam pritarti. E, aš kai pasižiūriu į paskutinę pastraipą šioje nuomoje, kalbam apie žmogaus teisės, pagrindinės e, laisvės. Uh, Turkijoje toli gražu nėra tų dalykų. Ir parlamentas Turkija prarado savo įgaliojimus, realybė visiškai netitinka to, kas yra sakoma. Dėkuoju ir paskutinis kalbėtis apie didėjus, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. ta pozicija, kad muitų sąjungos atnaujinimas su Turkija leis Europos sąjungai daryti tam tikrą spaudimą turtingą, tam tikrą spaudimą Turkijai, manau, ta pozicija yra klaidinga. Turkija nesilaiko susitarimų, kurios pasirašė iki šiol. Turkija žiūri tik savo interesų tiesiog bando pasinaudoti Europos Sąjungą. Labai svarbu, kad mes neleistume Turkijai to, nepamirškime, kad Turkija neleidžia Kipro laivų ir lėktuvų į savo uostus ir oro uostus. Taigi nėra pagrindo stiprinti tos muitų sąjungos. Mes turime aiškiai pasiūsti signalą Turkijai, nes situacija kol kas yra tik tai provokuojanti ir tik bloginanti dalykus. Ačiū ir baigiamosios pastabos pranešėjai, ką tik ir prašau. Pirmiausia, dėkoju kolegoms už vertinga, vertingus pasisakymus. Pradėsiu nuo to, ką Marikti Šakė pasakė. Tai yra inicia savo iniciatyva parengtas pranešimas parlamente. Ir ar mes savo indėlį nešime ar ne, kaip parlamentas, taryba vis tiek duos įgaliojimus komisijai pradėti dėrybą su Turkija. Taigi aš manau, jog yra naudinga, kad mūsų parlamentas įneš savo indėlį, e, pateiks savo požiūrį. O tos dėrybos gali trukti, aišku, gana ilgai, dviejus, trejus metus. Ir vėlgi, kai bus susitarimas, parlamentas turės jam pritarti. Taigi, turint galvoje dabartinės politinės aplinkybės, mes turėsime spręsti, ar patvirtinti tą susitarimą ar ne. Bet dabar neturime praleisti galimybės įnešti parlamento indėlį į šias dėrybas. Dėl Kipro tiek Europos komisija, tiek, tiek ir kitus pranešėjus aš raginu perskaityti Indė pranešimą. Tuo metu, kai sustarimas bus sudarytas, jis turi būti taikomas visoms 28 valstybė narėm, įskaitant ir Kiprą. Mano parlamentas gali tam pritarti. Ir paskutinė pastaba tiems, taip pat ir komiteto vicepirmininkui, kuris ragina dėmesį skirti žmogaus teisėms ir pagrindiniams teisėms. Mūsų parlamentas, ko gero, yra vienintelė institucija, kur pagrindinės teisės, žmogaus teisės yra mūsų darbo tvarkės svarbiausi klausimai, palaikant santykius su Turkija. Ir mes to neatsisakysime, mes toliau laikysimės tokios pozicijos. Bet turime užtikrinti, kad nors dabar ir nekalbame apie Turkijos integravimą, turime žiūrėti realistiškai. Mums tai yra svarbi šalis, tai mūsų strateginė partnerė. Vadinasi, mes turime tam tikrą bendrabiavimą užtikrinti, nes mes esame labai susiję ekonomiškai. Taigi, taip pasakyčiau, pasinaudokime šią galimybę, nustatykime daugiau taisyklių, nes verslas to prašo. Taip pat ir Turkijos verslas labai kritiškai vertina dabartinę situaciją. Pasinaudokime mūsų turimais svertais. O dėl stojimo proceso, žinoma, Europos parlamentas ir toliau labai kritiškai vertina tai, kas vyksta. Ir tai yra viena iš priežasčių, pirminkė, kodėl aš pirmiausia atkreipiau dėmesį 12 mūsų kolegų, kurio šiuo metu yra kalinami Turkijoje. Laukiu dėrybų su kitais pranešėjais. Dėkuoju. Thank you, Kati Piri, as, uh, rapporteur. Ačiū, Kati Piri, mūsų pranešėjai. Kuri... Dabar baigiame diskusiją šią temą ir noriu priminti, kad e, pakeitimų pateikimo terminas yra vasario pirmoji, trečiadienis, 6 val. vakaro, balsuosime komitete e, e, vasario 28-osios rytą. Dėkoju. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra turime viešą klausimą dujotiekis Nord Stream 2 ir jo geopolitinis poveikis. Jūs gavote atskirą programą šiam renginiui. Noriu pasveikinti visus e, dalyvius šio tikrai labai e, savalaikio ir svarbaus e, klausimo kontekste. Aš žinau, kad ši tema turi, yra sulaukusi didžiulio sustomėjimo ir mūsų parlamento narė, ypatingai kai kurių valstybių narių atstovų Europos parlamente. Daugelis iš jūsų išreiškė savo e, poziciją šiais klausimais e, e, gegužės ir lapkričio mėnesio plenarinėse sesijose. Ir e, mes suvokiame, kad ne, bet kokie energetiniai projektai ES turi būti, turi būti e, visiškai atitikti mūsų interesus ir e, tai ypač mūsų energijos tikimo saugumo interesus. Mes tos klausimus labai dažnai aptarėme ir su kolegomis iš užsienio išorės veiksmų tarnybos. Ir Nuo tada, kai šis projektas startavo komisija, e, e, e, dažnai išreiškė savo poziciją, ir tai, ponas Skanietė, ir ponas Junkeris apie tai yra pasisakęs. Šis projektas gali stipriai pas, pakeisti mūsų dujų apsirūpinimo landšaftą Europos Sąjungoje. Iš projekto pasitraukė kai kurie ES e, verslo subjektai. Ir, e, tačiau Gazpromas toliau tęsė šį projektą ir kyla dabar labai rimti su ES energetiniu saugumu susiję klausimai, kuriuos e, kurie yra aktualūs ir ES kai kuriams valstybėms narėms ir mūsų partneriams. Mes esame pakvietę kelis e, svarbius ekspertus pasakyti šią temą. Tai yra ponas Andrijas Koltau, e, tarptautinio Holloway universiteto e, tarptautinių santykių profesorius, kuris taip pat yra ir Belf, e, Harvardo universiteto Belferio centerio e, geopolitikos ir energetikos projektų asocijuotas narys. Taip pat pakvietėme poną Sibrendėjom, kuris yra e, strateginių studijų, Hagos centro strateginių studijų strateginis analitikas. Ir jisai taip pat yra e, Liuveno universiteto um, atstovas. Ir taip pat mes pakvietėme ponę Loskotą Strakotą, kuri yra energijos, energetikos rytų studijų centro Varšuvoje mokslinė bendradarbė. Ir ji ypatingai didelį dėmesį savo darbę skiria būtent centriniai ir rytų Europai. Noriu suteikti pirmiausia žodį, žiūrėdamas į laikrodį, kadangi suplanavome pasis, ekspertų pasisakymams skirti e, iki maždaug pusės dvylikos ir e, e, nuo pusės dvylikos iki e, po 12.15 vyks diskusija ir baigsime šį klausimą 12.30. Ir turime apie 15, min, 15 e, e, minučių kiekvienas turi pasisakyti, kas norėtų pradėti, galbūt e, ponas Goldhau. Gerai, prašau ir dar kartą noriu pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą. Thanks very much. <clears throat> uh, is that okay? Gerai, viskas, viskas tvarkoja. Uh, buvo paprašyta, kad ekspertai atsėstų dėl to čia priekyje, kad visi juos matytų. Jūs matysite tik tai mūsų draugiškus veidus. Iš tikrųjų niekas nenaršys savo iPaduose. Visi klausysis jūsų. Galite ateiti pas mus. Ateikite. Prisijungite prie geros kompanijos. Prašau, jums žodis. Ačiū, panė Virminigė, ponės ir ponai. Iš tiesų tai yra didžiulė garbė kad pakvietėte mane į šį svarbų komitetą, bet kad jūs sutikite man galimybę pasikalbėti su jumis, nes iki šiol jūs matau tik, matau tik tai televizijoje. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė garbė ir didžiulis džiaugsmas. Taigi aš tiesiog norėčiau paklausti dabar iš pat pradžių, kas iš jūsų mano, kad nors Nord Stream 2 yra, yra prastas projektas? Prašau, pakelkite rankas. Tai yra prastas projektas Europai. Taip, jūs taip manote. Kas iš jūsų manote, kad, kad tai yra ekonominės priežastis, kurios yra pirmiausia kaltas dėl to, kad jis yra blogas projektas. O kas dėl, mano, kad dėl, politiko, dėl politikos tai yra? Iš tikrųjų, jūs esate geroje kompanijoje. Daug kas taip mano. Galbūt ateikite čia truputėlį arčiau. Matysis tada ir jums. Iš tikrųjų, nuomonė šiame komitete būtent atspindi viešąją nuomonę. Joe Bidenas, kaip žinote, buvo ankstesnis Junktinio Amerikos valstijų eh, vice, viceprezidentas, mane, kad Nord Stream 2 tai yra prastas projektas Europai. Ne, niekas neveikia čia. Iš tikrųjų, tai buvo ekonominių, ekonominių klausimų išreikšta nuomonė. Iš tikrųjų, kaip pirmininkas jau pasakė, kad Europos komisijoje būtent vadovaujantis asmenys kaip tik tai kalbėjo, kad e, energetinis saugumas bus padidintas nors 3-2 e, dujotikio. Bet iš esmės buvo daugybė diskusijų susijusių su tuo, ar teisiškai teisingas šis projektas, ar jisai patikimas, ar galime jam taikyti ES teisės aktus ir kokią apimtimi. Ir iš esmės, ar iš tiesų taikytina jam ES teisę šiam dujotikiu. Dabar mes pirmiausia kalbame apie ekonomiką, bet svarbi ir teisinė pusė. Ir taip pat ir geopolitinė pusė. E, tačiau geopolitinę pusę paliksiu savo kolegoms. Tačiau aš tiesiog paaiškinsiu, apie ką yra šis projektas ir tai kam jis yra skirtas. Iš tikrųjų, tai yra tai yra 55 kubinių metrų talpos arba pralaidumo dujotikis, tai panašus į ankstesnį dujotikį. Ir Vokietija būtent gaus daugiausia dujų. Daugybę dujų, tai yra 90 e, kubinių metrų čia per tinkamą laikotarpį iš e, e, Rusijos. Gazpromas stato šį dujotikį. Pradėta 2016 m. gruodžio mėnesį, kai buvo penkių Europos e, kompanijų pasirašytas konsorciumas, bet e, Lenkų, pavyzdžiui, atitinkamas institucijos prieštaravo tam, kad būtų sukurta bendra įmonė ir kad dalyvautų Lenkijos įmonė šiame konsorciume. Todėl e, buvo sukurtas toks projektas, kokį dabar mes matome, ir tiesiamas dujotikis buvo nustatytas atitinkamas vamžių skersmuo, buvo nustatytas atitinkama trasa. Siekiant suprasti patį projektą, būtų labai neblogai pasižiūrėti į Nord Stream 1 projektą. Jisai jau veikia keletą metų ir iš esmės jisai pakeitė Europos dujų rinką. Ką aš čia parodžiau, tai yra dujų srautai Europoje. Iš tikrųjų, jūs matote dujų srautus iš vakarų į rytus ir matome, kad tie srautai mažėja. Mes matome, kad pietuose daugiau šiek tiek srautai didėja, bet rytų vakarų kryptis jinai nebėra tokia populiari. Taigi Nord Stream iš esmės nukreipė visą dujų srautą nuo Ukrainos. Tai reiškia, per Ukrainą teka dabar mažiau dujų, o dabar teka per Nord Stream daugiau dujų. Todėl Ukraina tampa netokia svarbia tranzito valstybė. Bet dar yra dar vienas dalykas, kuris taip pat yra labai įdomus. Nes tuo metu, kai tik Nord Stream dujos pateko į Europą per Baltijos jūrą, tos dujos pradėjo konkuruoti su dujomis iš Norvegijos, iš kitų valstybių. Tai reiškia, buvo sukurta konkurencija, padidėjo konkurencija šioje dujų rinkoje. Ir 2009 metais buvo priimti kaip trečiasis energetikos paketas, jie taip pat pradėjo reguliuoti šią rinką, reaguojant į šią konkurenciją. Ir Gazpromo dujos, kaip mes, e, kaip mes matome, dabar šioje konkurencinėje kovoje nukonkuravo dujas, kurios teka per Ukrainą. Būtent ir taip pat per Čekiją, Slovakiją. Todėl netgi tos valstybės, kurios anksčiau gaudavo dujas e, iš Rusijos per Ukrainą, jos dabar pradėjo pirkti dujas iš vakarų. Tai būtent patenkačias per Nord Stream į Vokietiją arba kitas valstybės, nes jos yra pigesnės. Taigi, matome, rinka diktuoja savo sąlygas ir centrinėje Europoje dabar perkamos dujos labiau arba mieliau perkamos pigesnės dujos iš vakarų Europos. Taip yra sujungiamas ir visos nacionalinės dujų rinkos. Matome, kad e, šitos sąsajos vis didėja, dujų srautas vis, e, vis didėja, ta prasme vis daugiau uh, milijardų kubinių metrų yra perpumpuojama iš vakarų į rytus. Būtent iš tų centrų, kuriuose, į kuriuos patenka dujos, sakykime, iš Nord Streamo. Ir mes matome, kad e, rytų Europoje keičiasi e, kainos dujų. Ir pas, galima daryti atitinkamas išvadas. Mes matome, kad a, e, a, Gazpromas praktiškai per Nord Stream tiekdamas dujas, kurios yra pigesnės dabar vakaruose, jos pradėjo konkuruoti su to paties Gazpromo dujomis, kurios tiekiamas iš rytų. Tai yra keistas ir įdomus fenomenas. Tai iš esmės tai yra ne tik tai dujų rinkos konkurencija, bet tai yra ir sakykime, konkurencinis spaudimas iš vakarų, kuris spaudžia ir mažina kainas rytuose. Ir mes matome, kaip vystosi kainų dinamika. Pradėjus tiekti iš Nord Stream gaunamas dujas, pradėjo mažėti kainos praktiškai visoje Europoje. Centrinėje ir rytų Europoje dujų prekybininkai pasinaudojo tą, gali, tą galimybę. Ir jie dabar perka iš vakarų dujas. Ir pasinaudodami tom sumažėjusiam kainom, jie persidera taip pat su Gazpromu, tai yra su Rusijos tiekėjais. Todėl spaudžia ir Rusijos tiekėjus Gazpromą mažinti kainas savo ilgalaikėse sutartyse. Mes turime atitinkamus teisės aktus, tai yra energetikos teisę. Čia buvo diskutuota jau pakankamai ilgai šiais klausimais. Buvo kalbėta apie Nord Stream, apie ES e, vidaus dujų rinką. Ir e, ar galime mes taikyti dabartinius savo teisės aktus, visus mūsų energetikos e, paketus nuo 2009 metų, būtent Gazpromo tiekiamus dujoms, tai yra Nord Stream dujotikiai. Gazpromas ir kitos įmonės, kurios veikia ES, jos turi laikytis ES teisės aktų. Tai taikoma ir Nord Stream. Gali būti, formaliai taip ir vyksta, tačiau turinio atžvilgiu tai nebūtinai taip ir yra. Na, Nord Stream 2 tai yra uh, offshore'inė, offshore'inis darinys. Tai reiškia, kad jam yra netaikomas ES teisės aktai. Tai reiškia, kad jungtinių tautų teisės aktai taikomi, atitinkamos konvencijos, kaip ir offshore'inėms įmonėms. Na ir taikoma atitinkami teisės aktai, kurie susiję, žinoma, su, susiję su aplinka, su, su saugumu ir taip toliau. Na, tie patys uh, teisės aktai, jungtinių tautų teisės aktai arba tinkamos konvencijos taikomos ir viduržėmė jūroje, pavyzdžiui, dujoms tiekamams iš Libijos, iš kitų Šiaurės Afrikos valstybių. Ir tai nebūtinai turėtų būti tie dujotikiai ES teisės subjektas. Jeigu mes norime, kad e, tie teisės aktai būtų taikomi, nors rimtu, tai reikia atsakyti klausimą. Taigi, ar mes, apie, apie kokį dujotekį mes kalbame? Ar mes kalbame apie būtent dujotikį, kuris susijęja valsty, ES valstybės narės, ar mes kalbame apie dujotikį, kuris e, susijęja Rusiją su ES, ar e, mes kalbame apie dujotikį, kuriuo jie tinkama rinka, tai yra trumpesniais atstumais tiekiamos dujos. Tai būtent e, energetikos paketo atitinkami straipsniai turėtų būti taikomi kiekvienu atskiru atveju, kiekvienam atskiram dujotikiu. sunku iš tikrųjų taikyti ES teisės aktus šiam dujotikiui. Bet jeigu mes to norime, tada galima veikti taip. Sakykime taip, e, šitą dujotikį įsiruntas per ekonominės zonas. E, Danijos, Vokietijos, Suomijos. Galima taikyti atitinkamų valstybių teisės aktus. Bet nėra tokio ryškaus teisinio pagrindo kuriomis galėtume remtis. Aš manau, kad e, vis dėlto e, atitinkami dujotiekiai, kurie iš pagrindinio dujotiekio yra nutiesti kaip atšakos ir jie tiekia dujas į atitinkamas rinkas, va tuos dujotiekius galima, galima paversti ES teisės subjektais. Bet dabar vyksta kaip tik diskusijos dėl šito, šito dujotikio teisinio subjektiš, subjektiškumą. Ir buvo atitinkami susitarimai sudaryti 2016 metais e, gruodžio mėnesį tarp, tarp komisijos ir Gazpromo. kad e, Gazpromas turėtų sertifikuoti dujotiko operatorių, kad būtų atitinkami e, reikalavimai taikomi būtent valdymui šio dujotikio, bet teisingumo teisme iškelta būtent dabar byla yra Lenkijos valdžios institucijų dėl šio dujotikio teisinio režimo. Iš esmės dabar Gazpromas išmoko savo pamoką, dabar po aštuonerių metų įvairių ginčių, ginčių Ir, ir dabar neopal arba neopal plus dujotikis yra naudojamas, būtent naudojantis patirtimi Gazpromo sugaupta per pastarosius metus, bet kiti dujotikiai. Ir bus atskirti operatoriai nuo pardavėjų, būtent remiamis trečiojo energetikos paketu. Vadinasi, šitas dujotikis gali būti suderinamas su ES teisės reikalavimais. Na, yra dar, e, dar tam tikrų sričių, kurias galima aiškinti skirtingai. Tačiau aš manau, kad būtų per daug pavojinga per daug selektyviai taikyti tinkamus teisės aktus dujotikiui e, arba jo operatoriams arba jo teisiniam režimui, jo subjektiškumui. Tai būtent mes turime uh, suteikti vienodą žaidimo taisyklės visiems ar visoms įmonėms, kurios e, veikia ES erdvėje. Mes negalime diskriminuoti atitinkamų įmonių. Mes negalime sakyti, čia yra geri automobiliai, čia yra blogi. Mes jų tų nenorime, tuos norime. Ne. E, gamintojas yra vienas. O komisija kaip e, reguliavimo institucija, jinai turi taikyti visiems bendrus reikalavimus. Dar kelias minutės liko, tai aš dar apie Ukrainą pasakysiu porą žodžių. Iš tikrųjų buvo kalbėta nemažai apie 2 e, milijardus tų eurų, kurių netenka kaip tranzito valstybė Ukraina dėl Nord Stream 2. Aš tiesiog dabar palyginau skaičius, kiek jie gaudavo mokesčių pavydalu Ukraina. Na, 15 metais. Ir čia mes matome kainų dinamiką. 2015 metais e, buvo tiekiamas dujos būtent atinkamas kiekis už tokią kainą, už milijardus dolerių. Iš tikrųjų, galbūt, sakykime, valstybė neteks tų pajamų bet atitinkamą naudą pajus vartotojai, pajus įmonės, būtent dėl atpigusių dujų. Todėl galbūt viena vertus e, prarandamos tam tikros pajamos, sakykime, dėl tranzito mokesčių, bet atpigusios dujos iš vakarų jos pakankamai kompensuoja tą nuostolį. Galbūt nors rimtų ekonominių ir e, teisinių požiūrių nėra toks problematiškas dalykas. Bet kalbant apie atitinkamas rizikas, ypač vartotojams, turėčiau pasakyti, kad vis dėlto turėtų būti konkurencija prižiūrima. Ypač kalbant apie rytų ir vidurio Europą. Nes kartais gali būti iškraipytas pats konkurentinis landšaftas, Na, iš esmės dabar kaip tik tai diskutuojame dėl to energetinio saugumo, dėl Rusijos dujų, kurios galėtų e, pakengti tam saugumui. Bet jeigu tai yra tokia didelė problema, tai iš esmės e, e, mes turime ne politizuoti šią problemą, ne kažkaip iškelti kažkokius baubus, bet reguliuoti labiau ir atidžiau prižiūrėti pačią konkurenciją. You, for, uh, first... Ačiū, ponia Volthau, už pirmąjį pranešimą. Kitas mūsų ekspertas, ponas Sibrende Jong iš Niderlandų. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, dėkuoju už tai, kad pakvietėte pasisakyti šiame komitete. Tris dalykus norėčiau pabrėžti. Pirmiausia, tas mastas, kuriuo Nord Stream 2 projektas gali būti vertinamas kaip komercinis projektas. Ir taip pat daugybė geopolitinių ir saugumo uh, aspektų čia yra svarbus. Ir baigdamas, norėčiau plačiau pakalbėti apie geostrateginę dimenciją ir aspektus susijusios su kitais dujotikiais, pavyzdžiui, ir Turkijos dujotikiai. Pirmiausia, buvo kalbama apie Lenkijos konkurencijos instituciją. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad verslo požiūrių yra labai svarbu, kad mes pernelik daug investuojame į iškastinio kūro šaltinio, tai yra dujų, dujotekio statybą. Kalbant apie ilgalaikius mūsų tikslus, mes turėtume daugiau investuoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir perstruktūruoti e, energiją. Lenkijos konkurencijos institucija priemė sprendimą ir Gazpromas yra vienas iš partnerių, turėt, su kuriuo turėtumėm kartu statyti šį dujotokį. Daugelis įmonių dalyvauja gamyboje ir tiekime dujų, bet panašu, kad dabar jau Gazpromas pats vienas turės vystyti šį projektą. Dujų direktyvos 192 e, straipsnis kalba apie tai, apie tuos dalykus, kalbama apie atsiejimą ir Gazpromas vis tiek dar turės tokias pozicijas, kad, ji, kad visai galės nesilaikyti tos nuostatos. Nuo to laiko, kai buvo pradėta kalbėti, kad Gazpromas vienas vystys šį projektą, Vokietijos naudojama kalba pasikeitė. Dabar Vokietija sako, kad tai yra privatus projektas, kad ir ką tai galėtų reikšti, kad tai yra privati įmonė, kuri visiškai neturi sulaukti kokios nors politinės paramos. Tai šiek tiek, aišku, mus supainioja. Vokietijos politikai aktyviai užsiema lobisnė veikla dėl nors rimdu. Turiu kalboje kai kurie Vokietijos politikai, čia mane pataisė kalbėtojus. 2016 metais buvo saugumo konferencija Vokietijos žemės ūkio ministras Kristianas Šmitas sakė, kad tai yra privatus projektas e, šiaurėje. Bet vis dėlto diskusijos dėl Rusijos e, karinių pajėgų vaidmens Ukrainoje buvo visiškai atsijėtas nuo to, kas vyksta Nord Stream 2 projekte. Tai tikrai yra reikšmingas dalykas, turiu galvoje, kad Rusijos valstybinė įmonė čia vaidina svarbiausią vaidmenį. Kai kurie Vokietijos atstovai pasakė, kad po 2019 metų Ukrainos tranzito vaidmo bus garantuotas, tačiau Gazpromas iš jų pareiškimų ir veiksmų iš to tikrai negalite padaryti tokios išvados. Dabar pakalbėsiu apie geopolitinius ir saugumo klausimus. Pirmiausia, norėčiau stikti dėmesį į vaidmenį, kurį vaidina Švedija kaip valstybė narė. Švedija, jai pačiai nelabai, nelabai problemiška yra apsirūpinimo e, saugumo situacija, energijos saugumo situacija. Ir Švedija turės praktinių apčiuopiamų pasiekmių dėl Nord Stream projekto. Švedijos e, vyriausybė vers, vertina Rusiją kaip šalį, kuri kelia grėsmę Baltijos jūros šalims ir kitoms šalims karinė prasme. Ir Švedija nėra NATO norė, dėl to turi priežasčių, dėl to nerimauti. Vienas pavyzdys padės tai iliustruoti. Švedijos teritorija yra strategiškai svarbi ir Rusijos e, kariniam sektoriui. Tai patvirtino E, Rusijos išnipinėjimo veikla Švedijos teritorijoje ir uostuose. Yra išnipinėjama e, Švedijos e, karinių pajėgų veikla ir, ir tai, kas vyksta Gotlando saloje. Rusijos agentai apsimetę turistais vyksta į Gotlandą ir ten pateikia daugybę klausimų kariniam personalui. Taip pat jie apsimeta savanorais ir klausinėja apie įvairias specialias užduotis. Ir ta veikla labai sustiprėjo. Po to, kai Švedijos aukščiausiasis vadas priemė sprendimą, kariuomenės vadas priemė sprendimą nustatyti Gotlandė įvesti nuolatinės karinės, pareg, pa, nuolatinės karinės pajėgas ir tai pankstino pusmečių. Praeisiais metais iš Gotlandas e, priemė griežtesnės priemenės į, ir šiaurės rytų miestas taip pat turi panašius planus pas, dėl Nord Stream galimybės naudotis e, savo uostų. Ir tame mieste buvo pradėta diskutuoti šiuo klausimu. Ir Švedijos vyriausybė, nors jinai dar patvirtina savo saugumo, su saugumu iškilės problemas, bet sprendimą palieka vietos valdžiai ir Kalskame vietos valdžia panašu, kad suteiks e, Nord Stream konsorciuminę prieigą prie savo uosto. Šios dvi vietovės strategiškai yra svarbios ir padidėjo labai šnipinėjimo veikla šioje Švedijos dalyje iš Rusijos pusės. Ir Švedijos vyriausybė pati pripažino, kad sustiprins saugumo priemonės toje srityje, nes jie irgi daro prielaidas, kad šnipinėjimo veikla bus stiprinama iš Rusijos pusės. Kada infrastruktūros statyba bus pradėta vykdyti? Pavyzdžiui, elektros sąsaja tarp Švedijos ir Lietuvos Nordbalt e, elektros linija, taip jinai buvo vadinama, kas gyvyko. Buvo daugybė kliūčių daroma Rusijos Baltijos laivynė, bandė įsikišti ir sutrukdyti šios elektros sąsajos sukūrimui ir tai rodė ir negerbimą Lietuvos teritorinio vientisuvumo ir suverenumo. Ir iki šiol Maskva, ta iš, išskirtinė ekonominė zona, Lietuvoje laiko savo įtakos zoną. Norėčiau tai susijęti su ankstesniais dalykais apie komercinį pobūtį, e, nors rimdu dujotokio. Reikia pažymėti visą maršrutą to dujotokio. Tai stebina, kad Kaliningradas čia nevaidina vaidmens uosto galimybės nėra naudojamos Kaliningrade. Kodėl taip yra? Iš verslo pusės darbo jėgos kaina, kaina ir saugyklų kaina Kaliningrade žymiai pigesnė. Tai kodėlgi tai daryti Švedijoje? Bet visa tai atitinka platesnius Rusijos vyriausybės planus dėl importo ir kitų dalykų. Ir kodėlgi to daryti, jeigu tos įmonės tik tai komerciniais tikslais vadovaujasi. Bet dabar pereikime prie Vokietijos. Vokietija nors Simdu dujotiekį vertina kaip galimybę išspręsti savo energijos tiekimo problemas. Prieėmė sprendimą e, atsisakyti atominės energetikos. Kai kuriems Vokietijos įstatymų leidėjams atrodo sunku suvokti, kad Rusija naudosis tą dujotikio sistemą kaip strateginių įrankių ir darys ekonominę ir politinę, e, politinį spaudimą Vokietijoje, bet Vokietija bando tai neikti. Kadangi Berlynas įgyjo lyderio vaidmenį ES įvairių politiko, politikų srityje Rusijos atžvilgių, bet neatsižvelgta į tam tikrus Kremliaus paskaičiavimus. Ir gali būti, kad Vokietijos naujoji vyriausybė gali stengtis panaikinti sankcijas Rusijai, kadangi Rusija bus tos sistemos dalis Taip pat turint galvoje NATO buvimą e, pajėgų dislokavimą Lietuvoje, e, tas dujotikis galėtų pateikti, page, padėti Rusijai siekti strateginių tikslų Baltijos regione. Baigsiu de, de, pradėdamas diskusijas apie platesnius geostrateginius tikslus. Jeigu pažiūrėtumėt į centrinės ir rytų Europos vietą, ir čia aš nesutinku su mano kolegos pateikto vertinimu. Jeigu pasižiūrėtumėte į dėrybinės pozicijas yra svertus, e, kurios galėtų nu, taikyti kai kurios tranzito šalis. Nord Stream 2 įgyvendimas sukurs didesnį geostrateginį nesaugumą tokiam šalims kaip Ukrainai, Lenkijai ir Slovakijai. Jų dėrybinės pozicijos Rusijos atžvilgių labai susilpnės. Ir jeigu atidžiau pažvelgtumėte ir nežvelgtumėte vien į Nord Stream 2 dujotiekį, bet ir atsižvelgtumėte į į Turkijos e, dujotekį, tai labai įdomu tai, kas, kas gyvyksta. Dabartiniai planai Turkijos dujotekį yra du srautai. Vienas, kiekvienas e, apimantis didžiulį kiekį milijard, milijardų kubinių metrų. Ukraina, e, Moldova per, per, tuos, per, tuos, per tą šalis eis dujotekis. Tai kaip ir nereikia kažkokių papildomų pajėgumų. Turkija yra ta rinka, kurioje didėja dujų paklausa ir iš tiesų atrodo protinga uh, statyti dujotikį Turkijoje. Bet kodėl anksčiau to nedarė Rusija? 63 e, milijardai gubinių metrų ankstesnis pietų dujotekis tarsi to nepakako patenkinti poreikiams kalbam apie 71 milijardą kubinių metrų, bet ar Turkijoje tiek, tiek reikia? Čia tarsi perviršis gaunasi. Įsivaizduokite, kad tas perviršis yra, ir, perviršis yra 8 milijardai kubinių metrų ir kyla klausimas, kurgi tuomet bus tos dujos tiekiamos, ar tai bus į pietričio Europai, Graikijai, Balkanų šalims, į tą teritoriją. Bet ta, e, ta pasaulio dalis visiškai nedomina Rusijos, tai nėra jų pagrindiniai partneriai. Kyla klausimas, kodėl taip atsitinka? Ar bus naujas duotekis statomas toje teritorijoje? Ir reikės vėlgi dalintis pajėgumais pagal e, trečiųjų rinkų paketą, bet mažai tikėtina, kad tai pasitiktų. Mes negalime tikėtis, kad Rusija imsis tokių veiksmų. Greičiausiai Graikija, Italija galbūt bus susijėtos. Ten pajėgumas yra apie 5 milijardai kubinių metrų. Galim būtų plėsti tas dujatiekius, kitus, kitas atšakas prijungti. Ir tuomet Gazpromas turėtų maršrupa, maršrutą link Italijos. Ir ten nėra, yra tam tikros reikalavimų išimtis taikomos. Taip pat per Adrijos e, jūrą dujotikis numatytas 10 milijardų kubinių metrų dujų būtų ten tiekiama. Taigi panašu, kad čia vyksta žaidimas. Kas pirmasis pasieks savo dujotiekiais Italiją? Galbūt per Azerbaidžaną, o gal net per, per Iraną bus dujotiekiai, mes dar to nežinome. Bet būtent tokios strategijos laikosi Rusija, stengdamasi kitus aplenkti, pasiekiant pietričio Europą. Baigiant noriu pasakyti, kad energijos sąjungos požiūrių labai nedaugelio nuostatų yra laikomasi Nord Stream 2 projekte. Ir jeigu ES parems Nord Stream 2. Tai reikia atsižvelgti, kad eksporto, Gazpromo eksporto modelis yra toks, kad didėja vietos rinkos poreikiai. Spaudimas daros, daromas ir poreikiai auga vietos rinkoje. O dabar visos investicijos yra į Europą dujotiekiui tiesiamam. Bet kyla spaudimas pačioje Rusijos viduje ir gali būti suardytas tas Gazpromo monobilis. Jeigu norite ištikrinti konkurenciją, nemanau, kad jūs pritarsite tokiam scenarijui, kurio, kurio laikosi Rusija. Ačiū. Ačiū, kad laikotės tiksliai jums skirto laiko. Dabar pereikime prie ponios Eskos Trašoto. Ir linkiu jums e, gerai pasisakyti per tas 15 minučių. Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau dabar perjungti ekraną į mano pristatymą. Čia kalbėti man visada yra didelis iššūkis. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie Nord Stream 2 projektą ir kai ką praleisiu, nes jau buvo pasakyta kitų kalbėtojų apie tai buvo e, apie tai, kaip viskas prasidėjo ir apie pirmosius vamzdynus ir um, jų dangą, e, apvalkalus, taip pat ir iššūkiai kai kurioms šalims. Ir vienas iš tų svarbiausių iššūkių yra um, naujos, ben, naujo bendradarbiavimo tarp Gazpromo ir Europos partnerių kūrimas, taip pat e, finansavimo, projektų finansavimo galimybių paieška ir e, taip pat ES teisės aktų suderinamumo su šio projektu klausimas. Ir Taip pat ES nereguliacinio pobūdžio pozicija šiuo klausimu. Tai yra e, šio projekto įtaka mm, regu, re, būtent reglamentavimo kontekste ir ekonominiam kontekste yra didelė, tačiau labai svarbus ir politinis kontekstas, ypač Rusijos-Ukrainos konfliktas Taip pat e, labai e, nemenka ES ir Rusijos santykių įtampa, taip pat e, tai, ką minėjo kolegos, tai yra saugumo iššūkiai Baltijos jūros regionui ir vidiniai iššūkiai ES. Ir čia reikėtų paminėti ir breksitą kaip vieną iš iššūkių. Taigi, kokie galėtų būti šio projekto padariniai? Mes matėme ir Nord Stream 1 atveju, kad jau dabar ES esanti padėtis ir galima įtaka yra tai, kad didėja prieštaringas vertinimas. Tai tas projektas yra labai prieštaringai vertinamas. Yra iš esmės dvi grupės atstovaujančios skirtingas pozicijas. Tai yra um, E, iš dalies tai buvo atspindėta ir mano kolegų pasisakymuose. Tai yra e, Vienas, vienas požiūris yra grindžiamas šio projekto ekonominė nauda. Ir e, jeigu mes vertinsime tai, kad Rusijos dujos yra esminis elementas užtikrinantis dujų tiekimą, ir jo, jo e, nuos, testinumą. Rusijos partnerių ir Rusijos su jos partneriais bendradarbiavimas gali atnešti tikrai labai konkrečios naudos. Ir tai, aišku, e, šios pozicijos kontekste yra siekiama stiprinti santykius su Rusija. Tačiau yra ir kita pozicija. Tai yra e, manoma, jog tai yra daugiau politinio pobūdžio įtakos, e, įtaką darantis projektas susijęs su labai konkrečiamis rizikomis. Tai yra e, su Rusijos gali, daroma įtaka, neigiama įtaka Europai ir taip pat jos neaiš, ne, neprognozojamumas, jos veiksmų neprognozojamumas ir tokios, iš to kylantis energetinis nesaugumas. Be to, e, šio projekto kaina yra ir e, tokios e, energijos, tokio, tokių dujų tiekimo brangumas. Ir e, taip pat be abejo, šiame kontekste kalbama ir apie politinį saugumą, e, apie geopolitinį saugumą. Ir dažnai būtent santykių su Rusija susijusių su dujų tiekimu formavimas yra siejamas ir su tam tikrais reikalavimais, geopolitiniais reikalavimais Rusijai. Mes matome, kad kalbant apie šį projektą, irgi labai ryškiai išsiskiria dvi pozicijos. E, iš tų, tos dvi minėtos pozicijos mėlynai pažymėtos šalis yra pro rusiškai nusteikusios, tai yra už šį projektą pasisakančios, o geltonai pažymėtos šalis yra nusteikusios prieš, o likusios šalis, dirželiais pažymėtos šalis yra gana. E, mm, nėra konkrečios, e, nėra griežtai nusiteikusios už arba prieš, tačiau matome, kad yra ir dalis tų ne visiškai e, aiškiai apsisprendusių šalių, kurios E, masto apie tai, jo galbūt tai to, šis projektas gali turėti kažkokios bent jau ekonominės naudos. Ir be abejo yra neutralių šalių, kurios e, neturi jokios pozicijos šio klausimo, pažymėtos baltai. Taigi, Europos Sąjunga dėl šių skirtingų pozicijų dar labiau skaldosi ir tai ją daro silpn, silpnesnė. Tai ypač svarbu pasakyti šiuo metu. Uh, nes ES susiduria su įvairiais vidiniais ir išoriais iššūkiais. Ir e, tas projektas atskleidžia ypatingai jautres vietas, ypatingai jautrius e, klausimus, kurie kamuoja Europos Sąjungą. Ir, e, pavyzdžiui, jos santykių su Rusija, būtent dujų tiekimo srityje, įtemptumą ir taip pat geopolitinius, e, e, įvairias geopolitinės tendencijas, kurios yra gana neigiamos pastaruoju metu. Taip pat mes matome, jog e, šiame kontekste didėja ir Vokietijos įtaka ES dujų rinkoje. Ir taip pat dar labiau stiprėja Gazpromo vaidmuo Vokietijos rinkai. Uh, Nežinau, žinote, bet 2016 metais e, Rusijos dujų tiekimas e, Vokietijai padidėjo 10 procentų ir siekė daugiau nei 50 procentų visų suvartojamų Vokietijoje dujų. Taigi Gazpromo e, įtaka Vokietijos rinkai ir taip pat regiono rinkoms ir, ir vis labiau didėja. E, kalbant apie visus dujų e, gavybos, tiekimo, skirstimo etapus. Ir tai be abejo dar labiau didins Gazpromo svorį tiek Vokietijos, tiek ir viso regiono e, rinkose. Nord Stream 2 dar labiau didina e, Rusijos dujų dalį, dalį ES dujų tiekime. Mes matome diagramoje, kad 2010 metais E, nuo 2010-ųjų Rusijos tiekiamas dujų apimtis vis labiau didėjo. E, savo, ta dalis ES e, tas, tas, tos dujos, dujų dalis tiekiama ES nuolat nuosekliai didėjo. Ir tai da, turi didelių padarinių, turi aiškių labai pasiekmių, ypač centrinėje ir rytų Europai. Mano kolegos nemažai apie tai kalbėjo. Ir tas rinkas dujų, Rusijos dujų politika tikrai da, labai veikia. Ir tai galėtų dar labiau padidinti, sustiprinti Rusijos pozicijas centrinėje ir rytų Europoje. Ir iš, tai kelia klausimą, kaip tai bū, gali būti siejama su e, Europos komisijos pradėtais, e, teis, tai pradėtais teisiniais procesais prieš Gazpromą, kokių teisinių ir politinių padarinių tai gali turėti ateityje. Nord Stream 2 be abejo darys įtaką ir ES išorės santykiams, pažiūrėjau, su Ukraina. Uh, Gazpromas pagrindinis deklaruojamas tikslas yra sumažinti arba visiškai mm, sum, panaikinti, sunaikinti, panaikinti Ukrainos e, bet kokią energetinę nepriklausomybę. Ir Ukrainos e, e, vaidmuo Europos dujų rinkoje tokiu būdu taip pat nuosekliai mažės tai be abejo e, eko, mažins eko, Ukrainos ekonominį ir politinį stabilumą. Tai yra labai svarbus e, veiksnys, kadangi šiuo metu Ukraina vis dar de facto kariauja su Rusija ir e, jos dėrybinės pozicijos būtų dar labiau silpninamos, kalbant su jos santykiais dėl dujų tiekimo su Rusija taip pat ir Ukrainos bendradarbiavimo galimybės e, šioje srityje stipriai sumažėtų, e, jeigu būtų uždaryti e, Ukrainos dujų tiekimo koridoriai, tai be jokios abejonės labai padarytų didelės, didelės žalos ir ES apsirūpinimo duj, dujomis galimybėms. Ir um, Man atrodo, kad nuo 2014 metų e, energetikos e, srityje e, tas santykių tarpusavio, tarpusavio priklausomybė vis labiau aštrėjo ir ilgainiui, jeigu vis tos tendencijos iš vis tokios, kokios yra, ES dar labiau silpnės šioje srityje. ES patiria vis įtemptesnius santykius su Rusija ir politinėme kontekste, dėl ir ES sankcijų taikomų Rusijai, ir dėl to, kad jis stiprina savo įvairių energijos tiekimo šaltinių įvairinimo politiką. Tačiau Rusijos, e, kita vertus, Rusijos dujų eksportas į ES vis dar yra stabilus ir netgi auga, kalbant apie jo apimtis. Ir tai reiškia, kad um, tai vis dėlto tie e, energijos šaltinių diversifikavimo tikslai dar nėra pasiekti. Uh, Šis projektas gali padaryti neįgiamos įtakos įvairiems e, ES tikslams, tai kaip ir jau minėjau, e, dujų, įvairių energijos šaltinių diversifikavimo tikslas, taip pat e, stipresnis bendradarbiavimas tarp ES valstybių narių. Ir tai būtų didelis iššūkis ir stiprinant santykius tarp ES valstybių narių, taip pat e, e, stiprinant savo politiką e, Rusijos atžvilgiu ir kuriant strateginės partnerystės su Ukraine, Ukraina, stiprinant energetinę bendry, bendru, bendryją. Taigi išvados peršasi tokios, kad e, e, kyla daug klausimų šiame kontekste ir dėl pačios ES e, ateities. E, ko, kokios turėtų būti tos e, dujų rinko, rinkų valdymo, reguliavimo ir politikos sąsajos. Mes žinome, kad gyvename neidealiame pasaulyje ir e, rinkos, dujų rinkos nėra pilnai integruotos, o breksitas yra taip pat elementas, kuris prisideda prie dezintegracijos. Todėl um, kokio vaidmens ES tokiame kontekste galėtų imtis. Uh, Taip pat kyla klausimas dėl bendrų ES tikslų, ES valstybių narių bendrų interesų, kai kalbame apie e, Rusijos ir Ukrainos santykius. Galbūt e, mes galėtume pasinaudoti e, progą performuluoti savo tos tikslus ir tiksliai apibūdinti, kokie yra tie mūsų interesai. Taip pat ES vieningumo klausimas čia labai aktualus kaip tokiais atvejais, kaip šio projekto įgyvendinimas mes galėtumėme e, elgtis, e, e, kad stiprintumėme tarpusavio supratimą ir didintume bendradarbiavimą ir tarpusavio solidarumą. Dėkoju. So Ačiū mūsų trims ekspertams. Dabar turime laiko padiskutuoti. Pirmasis, pirmieji kolegos kurie prašė žodžio, yra Tuni Kelam ir po tonas ponas Balčytis. Thank you. Thank you Ačiū, e, ponia pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjams už tikrai įdomų požiūrį į šias problemas. Aš manau, kad vienas iš pagrindinių dalykų, e, kuriuo mes neturėtume paleisti iš akių, tai būtent tai yra kontekstas. Mes negalime apsimesti, kad šitas Nord Stream dalykas yra kažkokia privati iniciatyva. Iš tikrųjų, man susidaro įspūdis, kad mes dažniausiai susidurime su politiniais sprendimais. Iš esmės, mes dabar panašus į aklų žmonės, kurie čiupinėja dramblį ir bando nuspręsti, kaip jisai atrodo. Bet iš esmės, kaip politikai, mes negalime tiesiog kreipti dėmesį tik į ekonominius ir teisinius aspektus. Aš manau, kad mes turime pamatyti visą bendrą vaizdą. Todėl aš norėčiau padėkoti poniai Strahotai už e, jūsų raginimą surasti vienybę ir rasti mūsų bendrą požiūrį. Iš tiesų, aš prisimenu e, būtent mūsų iniciatyvą, e, kai E, Vokietijos kanclerė e, būtent kalbėjo, e, tiksliau, kai Vokietijos kancleris kalbėjo tai apie Nord Stream projektą kaip apie privačią iniciatyvą, į kurią negali kištis valstybė, bet dėja pasirodė, kad Gazpromas arba dujos tai yra viena iš pagrindinių Rusijos užsienio politikos priemonių. Aš manau, kad mūsų vienas iš pagrindinių aspektų turėtų būti saugumo aspektas nes e, dabar mes matome, kad e, bet koks projektas Baltijos jūroje tampa sudėtingesnis vien dėl to, kad bando į jį kištis, pavyzdžiui, jūrų, karinės jūrų pajėgos iš Rusijos. Ir e, kai Lietuva bandė nutiesti savo elektros tinklus į Švediją, tai buvo trukdoma. Būtent Rusijos kariniai laivai trukdė tiesti kabelį. Todėl labai svarbu, kad šis e, e, dujotekis vis dėlto padidins Gazpromo vaidmenį Europos rinkoje ir Vokietijos rinkoje. Aš manau, kad e, mes turėtume imtis atitinkamų priemonių. Aš norėčiau paklausti, ar jūs matote, ar žiūrite kokį nors požymį, kad Rusija bando šantažuoti mūsų bendrą erdvę, tai būtent mūsų politika, mūsų energetikos politika. Ir iš tiesų mums reikėtų realaus požiūrio, vienybės ir koordinavimo, būtent siekiant išspręsti šią problemą. Dėkuoju, panas Balčytis. Iki Aš esu iš Lietuvos, apie ją šiandieną buvo užsiminta šitame pristatyme. Ir pirmiausia, tikrai noriu padėkoti visiems pranešėjim, kurie gana, e, netgi sakyčiau, prieštaringai įvertino šitą e, labai politiškai akcentuotą ir angažuotą e, dujų projektą. Aš septyni metai esu Europos parlamente ir visus tos metus dirbau energetikos komitete. Ir todėl man kaip e, žmogui arba kaip specialistui kyla klausimas, ką mes tuos septynis metus veikime tenai, kada mes džiaugiamės priminėdami įvairius sprendimus, kurių pagrindinis tikslas buvo nuo 2009 metų Ukrainos krizės e, e, susimažinti savo įtaką nuo trečiųjų šalių ir kiekvienas paraštėje turėjome aiškį supratimą, kad nuo Rusijos įtakos tai yra buvo pagrindinis tikslas - energetinis saugumas ir E, energetinių resursų diversifikavimas. Ir šiandieną mes e, iš tikrųjų girdime, kad šitas projektas liktais ir nieko čia blogo, jis atneš mums mažesnės kainas, konkurencija didesnė ir tai yra ne politinis, tai yra ekonominis projektas. Visiškai nesutinku su šito, e, todėl kad mes turime Lietuva labai didelę patirtį visose srityse. Mes šešis metus Rusijai mokėjome 30 procentų didesnį kainą už dujas, vien todėl, kad priėmėme tam tikrus sprendimus būti nepriklausomi. Mes 1900 e, e, ar 2000 metais turėjome taip vadinamą družbos, e, družbos naftotikį, kuris mūsų pačią pagrindinę naftos perdirbimo gamyklą aprūpindavo nafta. Po to, kai mes primėm sprendimą neparduoti Rusijai savo naftos gamyklos, o parduoti Lenkijai, šitas drusbos e, kanalas buvo uždarytas tiesiog remontui, taip vadinamam. Ir mes netekome vieno iš pagrindinių savo energetinių šaltinių, tačiau labai gerai, kad kažkada tai, kažkada tai, prie didžiausių e, pasipriešinimų mes pasistatėme e, būtingės naftos terminalą. Ir tada mes turėjome galimybę užtikrinti naftos aprūpinimą ir kitaip sakant išvengti labai didelių politinių e, nepasitenkinimų mūsų pačių žmonių tarpe tuo metu situacijai. Todėl labai atvirai sakau, kad šitas projektas tai yra trojas reklys į mūsų tolimesnę ES e, sistemą, jos vystimą, todėl kad dujų vamzdis, jisai yra ne šiaip savo, tai yra kaip atominė elektrinė. Jeigu mes jį pasistatysime, tai pirmiausia jisai tarnaus mažiausiai 60 metų. Jeigu mes pasistatom dujų vamzdį ir dabar šiandieną gaunam pigesnės dujas, mes natūralu aprūpinsim, stengsimės aprūpinti ir dabar taip darom visus gyventojus. Reikia atvesti dujas iki namų ir namuose įstatyti katilus. Ir labai teisingas buvo pastebėjimas Mr. Sirbrand de Jongo, kad mes esame tokioje aplinkoje ne tik tais Baltijos šalis, bet ateityje gali būti ir kitos šalis labai sudėtingoje aplinkoje. Ir ta, kad pakeisti energetinį rūšį iš dujų į kažkokią kitą, reikės tiesiog pertvarkyti privačių namų tam tikras arba privačių būtų visą energetinę sistemą. Ir todėl aš manau, kad mes iš tikrųjų čia Europoje, Europos parlamente turime labai atidžiai peržiūrėti visus už ir prieš Lenkijos e, kompanijos nesutikimas labai turi gerus argumentus ir jie mums yra kažkada išdėstę. Ir todėl aš manau, kad Nord Stream projektas turi būti peržiūrėtas ir atitinkamai iš Europos komisijos turi būti tam tikra politinė nuostata dėl jos ateities perspektyvos. Ačiū. Thank you. Let's keep it to maximum three minutes, please. Next speaker is Ms. Fortiga. Thank you, Chair. Pone Fortiga, tris minutės. Natūralu, kad aš pritariu Lenkijos kompetencijos institucijos požiūrį, taigi aš praleisiu tuos argumentus, kurie susijęs su konkurencijos klausimai, klausimais ir sutelksiu dėmesį į politinius ir saugumo klausimus. Mes turime nepamiršti, kad netgi prieš pradedant Nord Stream 1 dujotekio statyba. Koncepcija, kad energetikos priemonės buvo pradėtos naudotis kaip užsienio politikos priemonės, tai buvo tiesiog labai aiškiai surašyta oficialiuose Rusijos federacijos dokumentuose. Tai buvo padaryta 2006 metais. Aš prisimenu kai aš klausiausi mūsų pirmojo pranešimo, prisimenu e, savo tą kadenciją ir prieš 16 metų, metu tuomet buvo ponas Buzekas e, parlamento pirmininkas ir aš tada labai palaikiau sąsąją tarp Nirohė ir Norvegijos dujų įrenginių. bet vėliau tam nebuvo pritarta ir buvo prastumtas Nord Stream vienas projektas. Lenkija nebuvo pakankamai stipri, Baltijos valstybės buvo dar labai naujos ES valstybės narės nuo 2004 metų įstojusios, bet turime nepamiršti, kad tuomet buvo kalbama apie europinį projektą ir dėje jį nuringė, nurungė kiti dalykai, tiesiog stipresnė Rusijos užsienio politikos koncepcija nuringė europinę politikos koncepciją. Buvo labai aišku, kad Rusija norėjo daryti spaudimą mano regionui, taip pat Ukrainai, Baltijos šalims ir Lenkijai, kad mes taptume mažiau atsparesni galimam šantažui Ir iš tiesų energetinis šantažas jau buvo prasidėjęs. Jau dar ir visai neseniai buvo tokio pobūdžio pareiškimų. Aš taip pat pamenu. 2009 rugsėjo 1. Kai Putinas lankėsi Vesterplatą, ir vakarų lyderiai dalyvavo, Vokietijos kanclerė Merkel dalyvavo ir buvo daug rytų Europos lyderių. Ir tuomet Putinas pateikė Lenkijai galimybę, galimybę prisijungti prie Rusijos užsienio politikos koncepcijos. Bet Tuometinis Lenkijos prezidentas Kačinskis labai kategoriškai to atsisakė ir protestavo prieš tokią koncepciją. Ir tuomet premjerė Ukrainos Julija Timošenko tiesiog išėjo iš to posėdžio. Taigi nuo pat pradžių tai buvo grinai politinė koncepcija, o dabar Nord Stream 2 projektas dar labiau blogina mano regiono situaciją. Dėkuoju. Kitas kalbėtas ponas Užtrevičius. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, kad organizavote šios klausimus. Ir aš labai džiaugiuosi ir sveikinu visus pasisakiusius asmenius, kurie labai išsamei pasisakė. Pradėsiu Ukrainos Verhovnos Rados kreipimasi praėjusiu metu lapkričio pirmos dienos. Tai labai svarbus politinis dokumentas. Mūsų kolegos Ukrainoje labai aiškiai pasakė, kad visų pirma, Ukraina išlieka patikima partnerė transportuojant gamtinės dujas į ES ir nėra poreikio jokio alternatyvaus tiekimo maršruto Antra labai aiškiai pasakė, kad Nord Stream 2 iš jų perspektyvos ir mūsų perspektyvos yra visiškai ekonomiškai nepagrįsta investicija e, Europos vartotojų sąskaita. Ir trečia, pabrėžė, kad dujų, dujotiekio statymas apeinant Ukrainą, pabrėžiu, apeinant Ukrainą, yra politiškai motivuotas žingsnis. Tai yra Putino vizija Prieš penkerius metus jis aiškiai išdidžiai deklaravo, kad iki 2019 metų Ukraina jau nebebus tranzito šalimi e, Rusijos dujoms. Ir blogiausia, kad šia prasme ES tapo Putino partnerę. Kadangi Nord Stream 1 projektas nelei, neleido pasiekti Rusijos tikslų, tai Nord Stream 2 yra siekiame tų tikslų. Ir šis projektas, nors Simdu yra projektas žudikas, jis žudo Europos solidarumą, konkurencijos taisyklės, pražudo Europos regioninę bendradarbiavimą ir susilpina daugybę, pakerta daugybę dalykų, e, kuriais buvo grindžiama puikia Europos energetikos sąjungos idėja. Mes turime pripažinti, kad yra žmonių ir yra Europos politikų, kurie asmeniškai yra labai įsitraukę ir remia tą projektą. Tai yra gėdos valanda ponui Šnioderiui, nes šrioderizmo koncepcija plinta. Buvę Europos politikai gauna pinigus iš Gazpromo, iš Rusijos valstybinių įmonių ir jie dirba prieš Europos solidarumą. Mes turime juos įvardyti ir sugėdinti, nes jie nedirba Europos labui. Jie dirba savo pačių finansiniai naudai ir dirba Putinos tikslams. Mes turime suprasti, kas vyksta. Jeigu pasižiūrėtume į Rusijos e, valstybinių įmonių valdybas, kas yra atsakingi buvę KGB darbuotojai. Tiesiog taip yra. Todėl aš keliu tokius klausimus. Ką reikėtų padaryti iš ES pusės, kad mes galėtume įvertinti, kiek yra laikomasi konkurencingumo teisygių, konkurencijos taisyklių ES pagal ES teisės aktus. Ir taip pat reikia įvertinimo, kurį atliktų Europos komisijai. Ačiū. Dėkuoju už labai iškius žodžius. Kitas kalbėtojas Rebeka Hams. Thanks, uh, like a... Uh, Norėčiau pradėti nuo vienos pastabos, kurią, kurią mis, ponas De Jong išreiškė. Visas projektas labai daug reiškia, ar jo bus įgyvendamas Paryžiaus sustarimas ar ne, ar ES laikysis Paryžiaus sustarimo, ar atsitolins nuo to. Tai bus nuspręsta per tokius didžiulius megastruktūros, megainfrastruktūros projektus. Aš norėčiau dalyvauti diskusijoje dėl saugumo klausimų, kaip, kaip tai siejama su Gazpromo strategija. Aš pritariu kuriems kolegoms, kurie jau pasisakė prieš mane. Nėra nieko, kuris leistų mus tikėti, kad šis Gazpromo projektas yra dovana ES. Aš esu skaičiusi straipsnį, kur buvo cituojamas ponas Medvedevas. Jisai sakė, kad jūs, už, nemokamai gausite šitą ateities infrastruktūrą. Rusija padės Gazpromas, padės ES energetikos ateičiai. Bet aš ne vieną sekundę negalėčiau to patikėti ir tam pritarti, turint galvoje Rusijos išorės veiksmus vykdomus jau kuris laikas. Aš esu įsitikinusi, kad bent jau iš dalies atsakymas į šį iššūkį, kurį iškėlė mums Putinas ir Rusija, yra ES energetikos sąjunga. Man šis projektas, nors trims du projektas ar kiti didžiuliai dujotiekiai, man šis projektas atrodo prieštaraujantis pagrindiniai idėjai, tai yra įgyti didesnį nepriklausomumą, e, įvairinti energijos rūšis, užtikrinti apsirūpinimo energiją saugumą. Mes turime įgyvendinti Europos energetikos sąjungą. Tamet iškyla klausimas, ar mes galėsime kaip europiečiai, kaip politikai visoje Europoje, ne tik Europos parlamente, kalbu ir apie kolegas nacionalinėse valstybėse narėse, ar mes sugebėsime pasipriešinti e, nors rimdų kontroversiškiams dalykams, ar mes sugebėsime pasipriešinti ir įgyvendinti Europos energetikos projektą. Tai yra labai svarbu, kalbant apie Ukrainą, bet tai yra labai svarbu mums visiems. Ir baigdama, noriu pasakyti, aš nenoriu, kad ukrainiečiai būtų matomi ir vertimi kaip tie, kurie kažko prašo iš, mūs, iš mūsų. Reforma dujotokio Ukrainoje buvo viena iš sėkmingiausių istorijų ir Ukraina sugebėjo sumažinti dujų suvartojimą ir tai yra geras signalas, rodantis, kad Ukraina ne vien tik kažko prašo iš mūsų, bet Ukraina dalyvauja sprendžiant tuos iššūkius, kurie yra iškyla ir energetikos srityje. Ačiū. Yra dar trys norintys pasakyti kolegos. Ponas Galeris, ponas Jurikas ir ponas Korvin Mikė. Pradėkime nuo Korvin Mikė. Prašau, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė kalbame apie Nord Stream 2 įtaką ES, jos valstybėms narėjams, politinius padarinius, kalbame apie Ukrainos likimą, tačiau niekas nekreipia dėmesio į šalį, kuriai į, didžiausią įtaką daro šis projektas, tai yra Baltarusija. Aleksandras Lukašenko stengiasi kiek įmanoma labiau e, daryti savo šalį energetiškai nepriklausomą nuo Rusijos Tačiau įtam, santykiai su Rusija, Baltarusijos yra tikrai įtempti, sudėtingi, Rusijai nepatinka Baltarusijos veiksmai, jos e, pastangos e, eiti tos energetinės nepriklausomybės link. Ir Rusija stengiasi visai Baltarusiją šantažuoti. Man patinka Rusija, tačiau mano meilė Rusijai yra atvirkščiai proporcinga atstumui, kuris mane skiria nuo Rusijos. Turėkime, turėkite omenyje ir Baltarusiją, kuri yra jos tiesiog nekaiminė. Dėkoju. Ačiū, Michael Galia. Ačiū. Beveik viskas buvo pasakyta. Man kyla problemų dėl to, kad aš iš esmės pritariu jūsų e, pagrindinėms išvadoms. Ir aš e, norėčiau būti tas, kuris, e, kurio nuomonė šiek tiek nukrypusi, e, nukrypsta nuo tos bendrosios nuomonės. E, Aš norėčiau, kad čia būtų ir Rusijos atstovai, ir kitų suinteresuotų pusių atstovai, kad būtų galima iš, išnagrinėti įvairias pozicijas. Ir galbūt kažką mes matytume kitaip. Aš manau, kad mes visi e, pasisakome už energijos šaltinių diversifikavimą ir kainų mažinimą, energijos kainų mažinimą, kuris būtų naudingas tiek pramoniai, tiek vartotojams. Yra gerai turėti didelį pasirinkimą, kuris leistų kainoms mažėti. Mano klausimas yra susijęs su poro dalykų. Visų pirma, visi tie kaimynai Gotlandas, Bornholmas, Rügenas. E, galbūt vietos valdžios institucijos turi galimybę atlikti poveikio vertinimą, tačiau tai E, galbūt joms nesuteikia e, šansų, užsvertų e, pagal jų kompetenciją nukelti ar, ar kažkaip tai daryti įtaką tam projektui ar nukelti jo įgyvendinimo terminą. Tačiau man taip pat kyla klausimas, ar E, tas, tos dujos negalėtų būti tiekiamos ir visoms kitoms valstybėms narėms, kurios e, yra e, rytinėje ES dalyje. Rusai iš esmės negali visko sukontroliuoti, sukontroliuoti tų dujų kelių Galbūt kažką, kažkurias valstybės narės Rusija gali ir apeiti iki tam tikros ribos, tačiau pilnai jų išvengti jinai vargu ar gali. Tačiau aiškiai noriu pasakyti, kad e, kadangi buvo minėta ne kartą ir Vokietijos vyriausybė, e, Vokietijos valdžioje taip pat yra labai e, išsiski, dideli nuomonių skirtumai šio klausimu, panas Šrioderis ir jos sąjungininkai akivaizdu labai palaiko šį projektą. Mano žmonės greičiau prieštarauja šiam projektui ir mano, kad galima, e, mano, kad čia, šis projektas yra iš esmės kompromituojamas, e, kadangi jisai yra siejamas su politiniais kažkokiais pasvarstymais, užuot apsiribojus grinai E, ta mintimi, jog jisai ekonominė prasme turi didelės naudos. Bet žinoma, mes neturėtume didinti Rusijos įtakos mūsų energetikos rinkose. Dėkuoju Mikaeliui Gaileriui, kaip e, krikščionis demokratas Vokietijos, aš visiškai jums pritariu. Jurek. Ačiū, pirmininkė. Nord Stream 2 yra gana paradoksalus e, projektas. Europoje šiuo metu mes vis girdime apie nacionalizmo ir populizmo kovą, o Nord Stream 2 yra iš esmės didelis e, paminklas e, nacionaliniam egoizmui. Mūsų energetinis saugumas ar mūsų likimas Rusijai visiškai nerūpi. Čia kalbame ne tik apie Lenkiją, bet ir Baltijos valstybės, kalbame apie Ukrainos nepriklausomumą. Iš esmės čia kalbama apie finansinius interesus, nežvelgiama į platesnę perspektyvą, platesnį kontekstą. Tai yra populizmo pavyzdys. Čia apsiribojama e, naudos, ekonominės naudos klausimu. Nors Stream 2 aiškiai atskleidžia ES institucijų neveiksnumą ir bejėgiškumą. Mes buvome iškėlę sankcijas Rusijai, tačiau jos gali būti skausmingos Europos elitui. Tačiau jos nieko negalėjo padaryti, kad e, nebūtų užkirstas kelias Rusijos strateginių interesų įgyvendinimui Europoje. E, ekspertė minėjo, e, citavo Rusiją kaip ir jos tikslus daryti įtaką per ekonomiką, būtent politiniams procesams Europoje. Jeigu nesustabdysime šio projekto, tuomet įtaika Rusija tikrai turės didelę Europai ir galės toliau gyveninti savo strateginius interesus. ES taip dar labiau didina savo priklausomybę e, nuo Rusijos. Tai patvirtina tai, ką pasakė ponas Galeris. CDU jau nemažai metų pasisako prieš Nord Stream projektą, tačiau jis buvo įgyvendintas ir toliau įgyvendinamas. Taigi čia kalbame apie europietišką solidarumą. Arba mes tą projektą savo sankcijomis sustabdome arba negalime kalbėti apie savo solidarumą ir vieningumą. Tai yra tušti žodžiai. Thank you, Mr. Jurek. Ačiū ponui Jurekui. Visi kolegos, kurie prašė žodžio, turėjo galimybę pasisakyti ir dabar siūlau, kad mūsų trim ekspertam atsakyti kiek įmanoma daugiau klausimų, pasakyti savo pastabas. E, pradėsime nuo damos. Pirmą poniai Strahotą suteiksime žodį, po to ponui Dejong ir galiausiai ponui Goldhau. Ir galbūt galėsime pabaigti šį posėdį po 12.15. Jūs turėsite po 5-7 minutės pasisakyti. Ačiū. Ačiū už Jūsų pastabas ir klausimus. Aš prisimenu du tiesioginius klausimus man, tai yra pono Galerio klausimas ir kitas dar klausimas buvo iš kito kolegos. Jūs klausote apie vietos valdžios institucijų galimybės kažkaip pasipriešinti šio projekto, šio projekto gyvendinimui. Tai Gotlandė, pavyzdžiui, arba kitose salose. Iš tiesų, dabar atsižvelgiant į žiniasklaidoje pasirodančius pranešimus, tokių galimybių lyg ir yra teisinių galimybių Nes, pavyzdžiui, tas dujotekis e, yra tiesiamas per atitinkamas teritorijas, per ekonominės zonas. Jeigu aš teisingai suprantu, tai Danai e, ir kitos Skandinavijos valstybės nelabai nori e, taikyti tų teisinių priemonių, siekdamas sutrukdyti šiam projektui. Jos nenori politizuoti savo santykių su Rusija Jeigu aš teisingai supratau, tai žinoma, čia bent jau Danija taip nenori daryti. Nes Danija nenori pernelik didelių konfliktų su Rusija, būtent e, nes ateityje teks spręsti Arkties gamtinių išteklių klausimą. Taigi mes matome, kad iš esmės galbūt tų priemonių yra, bet jos yra nepanaudojamas ir bandoma tiesiog rasti kažkokį kompromisinį sprendimą, kuris būtų pritaikomas ir, ir atinkamus valstybėms ir, ir rytų ir centriniai Europai. Iš tiesų, dabar mes matome, kad e, poslinkis yra teigiamas, kainos krenta už e, dujas. Ir mes matome, kad netgi Ukrainoje yra skatinamas, sakykime, tas procesas, nes jie gauna pigesnių dujų iš vakarų. Uh, E, o tai skatina ekonomiką. Tai čia labai prieštaringas galėtų būti vertinamas šios problemos. Žinoma, centrinės ir rytų Europos valstybės jos yra susirūpinusios, nes e, jos būtent anksčiau būdavo tranzito valstybės, jos nori e, diversifikuoti savo gamtos išteklių gavimą. Jos nenori būti priklausomos ne tik tai nuo Rusijos, bet ir nuo kitų valstybių tiekiamų dujų. Tai ir yra atitinkami, žinoma, ES teisės aktai, kurie neleidžia e, monopolizuoti rinkos. Tačiau iš esmės e, toks e, vienas stambus tiekėjas, jisai tikrai galėtų pakengti, pakirsti konkurenciją Europoje. Todėl, žinoma, reikėtų atlikti išsamų, nors rimtų poveikio vertinimą būtent kalbant apie diversifikavimą, apie liberalizavimą dujų rinkų. Ir kokį poveikį turėtų, sakykime, vieno stambaus gamintojo tiesioginis kišimasis į ES dujų rinką. Anksčiau buvo užduoti klausimai, pono Balčyčio iškeltas klausimas pavyzdžiui, dėl ankstesnės patirties su, su Rusija, kaip, kaip sakykime, Rusija naudoja kaip politinę priemonę, nutraukdama, pavyzdžiui, naftos tiekimą. Ir buvo pateiktas pavyzdys, kuris a, a, yra susijęs ne tik tai su tranzitu per Ukrainą, bet ir su kitomis problemomis, kaip Rusija naudojasi dujomis arba naftą kaip, kaip ginklu. iš esmės Nord Stream 2, sakykime, arba dėrybos dėl šių visų projektų, arba, arba diskusijos, arba įmonių bendradarbiavimas, galbūt tai galėtų būti prilyginta, sakykime, ES ir Rusijos santykių pagerėjimu. Bet iš esmės šitas, šitas bendradarbiavimas yra prieštaringai kol kas bent jau vertinamas. Tai tiek norėčiau pasakyti. Ačiū. Panas Trahota. Dabar panas Dėjungas. Aš norėčiau atsakyti į pono Kelamo klausimą ir pono Balčyčio klausimą, nes šie klausimai yra susiję tarpusavė. Buvo paklausta, kokį spaudimą galėtų Gazpromas pritaikyti Vokietijai. Na, net nereikia grįžti toli į praeitį, siekiant sužinoti, koks spaudimas jis galėtų būti. E, prisiminkime, e, kai buvo, e, sakykime, gražinamos dujos į Ukrainą, pavyzdžiui, Vengriją arba Lenkiją. Tai iš esmės ir Lenkija, ir Vengrija patyrė tą politinį spaudimą iš Rusijos, iš Gazpromo, buvo pagrasinta padinti kainas, buvo pagrasinta nutraukti sutartis, todėl Vengrija, pavyzdžiui, nebetiekė dujų atgal į Ukrainą, nors Ukrainai tikrai reikėjo tų dujų. Buvo kalbama, žinoma, ir apie sankcijas, buvo šitie klausimai keliami įvairiais lygmenimis. Tai iš esmės tikrai nesitiktinai mes galime kalbėti apie tai, kad Rusija dėl to galima, gali taikyti tinkamą spaudimą. Ir tai sugeba. Ir kągi mes nuveikėme nuo to laiko, kągi mes pasimokėme. Mes iš esmės sukūrėme šiek tiek jau glaudžiau susijusią vidaus rinką, pagerinome jungtis e, ir Ir mes e, e, tiesiog pasvarsime, kokį spaudimą galėtų taikyti. Ir dabar mes matome, kad dabar bendradarbiavimas tarp ES valstybių, sakykime, ir bendradarbiavimas su Rusija pagerėjo nuo 2009 metais. Dabar pažiūrėkime, kągi mes e, energetikos sąjungoje nutarėme. Tai būtent mes norime sumažinti priklausomybę nuo vieno tiekėjo. Ir mes šią energetikos sąjungą plečiame, mes kūrime infrastruktūrą, mes kūrime ir atitinkamas dujotekius. Šiuo atveju Nord Stream 2 tai irgi, sakykime, prisideda prie tos infrastruktūros didinimo. Tai ponas Užtrevičius dar uždavė klausimą. Aš ne, nežiūriu, ką aš čia užrašiau. Ką galima nuveikti, a, siekiant įvertinti Nord Stream 2 suderinamumą su konkurencijos teisė. Iš tikrųjų, Nord Stream 2 yra tiesiamas per įvairius teritorinius vandenys, įvairių valstybių narių. Ir akivaizdu, aš pastaruoju metu patikrinau, kad ES taikoma ir atitinkamoms teritorijoms, tai yra ekonominėms zonoms. Tai pažiūrėkime į konkurencijos teisės nuostatas ir, ir pažiūrėkime, kas yra operatorius, kas yra valdytojas. Tai iš tiesų ES turėtų galimybę taikyti savo konkrečios teisę. Nord Stream 2 dujotikiu. Iš tikrųjų, aš nežinau, ar tas poveikis būtų toks didelis. Skandinavai sako, kad iš esmės pritarė tarptautiniams teisės aktams. Tai reiškia, jie nenori politizuoti šio proceso, tai būtent šio projekto įgyvenimo. Nematau čia, kad jie turėtų, norėtų taikyti ES teisę. Toliau Europos komisija iš esmės atliko, e, atliko poveikio vertinimą, bet man tas poveikio vertinimas mane apstulbino at, politinių, ekonominių, e, saugumo saugumo atveju, tiksliau, atsiprašau, komisija nepadarė to poveikio vertinimo, nors daugybė valstybių to prašė ir politinių, ekonominių ir saugumo požiūrį jisai yra labai reikalingas. Iš, iš esmės, e, naftogas galbūt e, veikia tinkamai, laikosi tam tikrų standartų. Ir e, mes matome, kad yra tinkamos valstybės, reaguoja į tą Nord Stream 2 tiesimą, tai būtent Ukraina sumažina savo tranzito mokesčius. Tai komersinių požiūrių, tai šitas projektas e, iš esmės gali būti laikomas netgi sėkmingu. Tai yra, jis pasiekia savo tikslą, sumažina kainas. O dabar kalbant apie energetikos sąjungą Europos Sąjungoje. Na, čia kalbant ir apie vyriausybių veiklą šio požiūriu. Aš manau, kad iš tiesų būtų gerai atlikti tokį poveikio vertinimą. Kokias pasiekmes turėtų Nord Stream 2 projektas būtent, būtent vertinant poveikį mūsų e, vidaus energetikos rinkai arba įgyvendinant mūsų energetikos sąjungą. Na, iš esmės aš galėčiau čia plėstis, bet e, manau, kad man neliko daug laiko, baigsiu čia. Finally, well, thank... Ačiū. Ponas Goldau, ačiū už pateiktus klausimus. Manau, kad yra visiškai neginčiama, kad energija yra dalis Rusijos užsienio politikos strategijos. Tai yra užsienio politikos priemonė ar tiesiog dalis bendros e, strategijos. Ir aš tikrai tam neprieštarausiu. Bet klausimas yra, yra toks. Ką daryti, što dėlai, sako kalbėtojas. Atsakymas į tai būtų labai paprastas. Nežaiskime to žaidimo, kurio nemokame, tai yra nežaiskime geopolitinio žaidimo. Čia žaiskime tuos žaidimus, kuriuos mokame, kur yra stipri ES. Ir būtent ES yra stipri rinkos žaidimuose. Tai, tai yra toks žaidimas, kuris kuris e, leistų pasipriešinti Gazpromui. Gazpromas manipuliuoja rinkomis. Gazpromas 155, 155 milijardus kubinių metrų e, dujų eksportuoja ir Kinija yra labai arti. Ir Gazpromui mirtinai reikia tos rinkos, būtent dėl to ir žaidžia tokius žaidimus. Ir tuo galėtų pasinaudoti Europos Sąjunga galėtų ES pasinaudoti savo galimybėmis statyti infrastruktūrą, sujungti atskiras rinkas. Daugiau energetikos, daugiau dujotaukių. ES turi daugybę galimybių e, skystinti gamtinės dujas. Reikia tuo naudotis. Šiuo metu rinkos e, kainos nerodo, kad suskystintos gamtinės dujos yra labai konkurencinga energijos rušis, bet tai gali keistis. Mes ES turi kaupti bendrą e, energijos rūšių derinį, didinti jį ir neleisti Rusijai daryti įtakos. Konkurencija turi būti užtikrinama, reguliacinė institucija turi, turi būti naudojama ir reikėtų bausti visus, kurie nesilaiko reguliacinių taisyklių. Reikia visus pastatyti į savo vietą ir reikia užtikrinti, kad visi laikytųsi nustatytų taisyklių. Bet ne visada rytų Europoje taip yra, nemažai e, šalių ten atsilieka, kai kalbama apie e, reguliacinių sistemų e, sukūrimą ir taikymą. Taigi Europos Sąjunga turi užtikrinti, kad konkurencijos įstatymų būtų laikoma, nes rinka gali tikrai padaryti stebuklus. Rinkos taisyklės gali čia pasitarnauti. Štai toks mano būtų atsakas reaguojant į Gazpromo tikslus. Ačiū. Thank you, madam. Dėkuoju, ponios, ponai. Jau prieartėjame prie viešų klausimų pabaigos. Tikrai buvo puikiai idėja juos suorganizuoti. Buvo, vyko diskusijos apie e, Nord Stream 2 politinės poveikį. Prieš baigiant posėdį mes susitiksime 3 valandą, 13 klausimas bus nagrinėjimas ir tai bus Jan 4 kūdų. Balsuosime kartu su NV komiteto nariais dėl integruotos ES politikos Arktyje. Dar kartą dėkuoju, e, dėkuoju mūsų pranešėjams.